padės sustiprinti parlamentinį bendradarbiavimą bei užtikrinti demokratinę parlamentinę kontrolę. Sveiki atvykę, gerbiami kolegos. Speaker, my... Pone Van Bremt, pusantros minutės, prašau. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė norėčiau atkreipti dėmesį į likusi didelį, didį klausimą, e, kuris gal kiek primirštas, bet aktualus visiems - ekonomikos valdymas. Sutarimas yra tik tariamas, nes interpretacijos skiriasi. Jeigu pažvelgsime, kaip viską e, mato taryba, tas aiškėja iš tarybos išvadų, matome, kad yra susitelkama tik ties to, kas tarybai atrodo būtina būtent taupyti, taupyti ir dar kartą taupyti. Tai yra ideologija pakeliama iki ekonominio dogmatizmo, tarsi taupydami mes viską išgelbėsime. Tačiau e, ekonominis valdymas nėra tik taupimas, reikia kažko kito ir daug daugiau, ne tik mūsų frakcija tą sako. Pažvelkime, ką sako ekonomistai, ką galime perskaityti e, Financial Times, kuris tikrai nėra kairiųjų laikraštis, jeigu mes tik taupysime, e, pakenksime ir taip trapiai ekonominiai situacijai ir galiausia nulemsime apsunkintą skolų gražinimą. Mums reikia ne tik taupyti, bet ir investuoti. O to, ko reikia, mm, galima būtų papildomai įvaiz, pavaizduoti kaip užimtumo augimą, mm, Mums reikia drįsti investuoti į e, užimtumo didinimą, į e, tai užtikrinti tai, kad visi šeimos nariai dirbtų. Taigi mums reikia aiškios vizijos ekonomikos srityje. Jeigu ją turėsime, tai e, galėsime pažvelgti, koks turi būti stabilumo paktas, tačiau akivaizdu, kad nuomonių skirtumas dėl ekonomikos valdymo tikrai išsiskiria tarp parlamento ir tarybos. Ponas Rangel, pusantros minutės. Ponas pirmininkė, ponas tarybos pirmininkė, ponas komisijos pirmininkė, aš norėjau pasakyti, kad EPP pozicija yra aiški. Na, švies krizės išsprendimas, EPP manimų, šitos sunkios krizės sprendimas, e, į kurią pasinėrė ES, gali būti rastas tik tai gilinant, stiprinant ekonominį valdymą ir bendrijos metodą. Jokios abejonės nėra. Tik tai turint ekonominį valdymą, tik tai turint tinkamas e, tikros bendros valiutos priemonės toje bendroje eurozonoje, mes galėsime išeiti iš tos krizės. Tačiau tai reiškia, jog kiekviena institucija, taryba, komisija ir parlamentas turi europiečio akivaizdoje prisimti atitinkamą vaidmenį. Turime aiškiai pasakyti, kad didžiosios parlamento frakcijos yra pasirengusios bendradarbiauti su institucijomis, kad būtų taikomas tas bendrijos metodas ir būtų pra pradėtas ekonominis valdymas ir kad tai bendrai valiutai būtų sudarytos būtinos sąlygos, kad ji galėtų galų gale e, nugalėti šitą krizę. Akivaizdu, kad šiandien priešingai nei sako socialistai ir ponė Ferrera, komisija tikrai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 Nuolatinis pagalbos mechanizmas yra na, puikus žingsnis į priekį, tačiau dar trūksta strateginio planavimo, programavimo, e, kuris turėtų būti įtrauktas, į kurį turbūt įtrauktas ir ekonominis valdymas. ES buvo sukurta dėl to, kad e, tuomet e, vadovavo stiprios vyriausybės. Ekonominė krizė atsitiko todėl, kad įsivyravo, įsigaliojo todėl, kad vyriausybos buvo silpnos ir jos ne, ne, nepriemė laiku būtinų priemonių, kurių reikėjo mūsų visuomenėms, kad jos tinkamai toliau veiktų. Europa garantavo, užtikrino 60 gerovės metų ir mes turime toliau tuos metus taip pat na, užtikrinti tuos klėstėjimo metus. Uh, Taigi akivaizdu, kad turime toliau tęsti vystimasi, tačiau dabar kyla klausimas, apie kokį vystimasi mes kalbame dabar, kai viskas taip keičiasi pasaulio lygių. Kokia apskritai bus Europa? Kokios jos reikia? Ar tai bus kažkokia pramoninė, e, vidutinių mažųjų įmonių erdvė ar paslaugų erdvė? Aišku, kad mums reikia daugiau Europos, o ne to tarp vyriausybinio metodo, kuris dabar vis tik vyrauja dar. Akivaizdu, kad kai kurios valstybės nesilaikė, pažeidė saugumo ir stabilumo paktą, bet kaip ponas Renfeld pasakė gruodžio mėnesį praeisių metų, tik tai viena valstybė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 Daugiau negu 20 metų visa Europa buvo raginama vartoti ir gyventi tik šią dieną. Buvo negalvojama apie tai, kad ateis ir kita diena, galbūt, kad, galbūt iš, nežiūrint per nelik dėlių išlaidų, bet juk kitai kartai gali tekti už tai mokėti. Mes turime naudo, iš šiol naudojomės labai liberaliai augimo ir stabilumo pakto priemonės. Buvo pasitelkiamos priemonės vidaus reikmėms ir panašiai. Tad e, nebuvo e, daroma viskas taip, kaip turėjo būti. Tad būtina numatyti fiskalinės disciplinos priemonės, kurios būtų taikomos visų rimtumu. Maničiau, kad subalansuotas biudžetas irgi yra būtinas dalykas. Visą tai bus savotiškas testas ES ekonominiai valdysenai. Taip pat reikia numatyti ir mechanizmą, kuris padėtų e, užtikrinti šį stabilumą. Kalbant apie išvadas vadovų tarybos, buvo kalbama apie ekonominę valdysiną. Manyčiau, turime pasakyti, kad sprendimai yra labai svarbus, tačiau mums svarbiausia yra štai kas. Galime tik paremti tai, ką sakė kolega Ferhofštat. Mums reikia tikros ekonominės valdysenos ir iš tiesų numatytų automatiškų sankcijų, kurios būtų taikomos kaip numatytos taisyklės pažeidinėjamos. Kita mėnesį, sakyčiau, yra svarbu susitarti dėl tų priemonių ir mechanizmų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponui Kelam. Pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Basesku kalbės pirmoji, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti tai, kad buvo susitarta dėl naujo priemonių paketo susijusio su biudžeto disciplinos stiprinimu ir su ekonominės stebėjimo, e, ekonominės stebėjimo sustiprinimu. Mes matome, kad valstybės narės elgesi nevienodai kalbant apie mokestinę ir biudžeto politiką. Būtent dėl to ekonominė krizė ir sudarė tokį susirūpinimą keliančias tendencijas. Rumunija taip pat yra tarptų šalių, kur susirūpinimo esama. Maničiau, kad svarbiausia yra turėti makronominės priežiūros naujas taisyklės, nes būtent jos pradės mums atrasti, kur yra rizika ir užkirsti jai kelią. Ekonominės valdysenos darbo grupė, kurioje vadoja ponas Van Rompoj, yra, m, mm, pasakyčiau, pažangus žingsnis. Tai, kad buvo sukurta ši grupė, yra pažangus e, žingsnis. Tai padės geriau spręsti krizės. Ta proga norėčiau paminėti, kad yra labai svarbu laikytis reglamento, kur kalbama apie nacionalinių biudžetų atitikimą ES standartams. Jokia valstybės narė ateityje neturėtų turėti galimybės nesilaikyti tų standartų. Ačiū. Ponas Tabaždė. A soron következő magyar elnökség számára óriási kihívás lesz. Ačiū, ponia pirmininkė. Artėjantis e, Vengrijos per, e, pirmininkavimas susidurs su dideliais iššūkiais, kadangi reiks galvoti apie Lisabono sutarties keitimą e, ekonomikos valdymo srityje, eurozonos valis, valstybės ir ne eurozonos valstybės narės yra šokiruotus e, eurozonos žlugimo perspektyvos. Akivaizdu, kad mums reikia mm, atlikti pamirštus darbus. Daug kas priklauso nuo solidarumo. Tikrai palaikome Airiją, Portugaliją, Ispaniją ir jos piliečius ar žlugs eurozona. Dar neaišku, vadovų taryba su pavėlavimu, bet e, teisingai nusprendė, prasidės naujas Europos integracijos etapas. Sukūrė ekonomikos valdymą daug pasieksime, bet čia yra daug spastų ir sudėtingų aspektų. Kelias bus ilgas ir sunkus. Pirmininkaujantį Vergiją sengstis kiek įmanoma labiau pagerinti ir supaprastinti šį procesą. Pone Figeraito, be mikrofono kol kas. Portugalijoje dabar vyksta pats didžiausias streikas per kelius metus. Tai ta pati banga, aišku, nusiautė ir per kitas šalis. Graikijoje, Prancūzijoje tas, tie streikai jau buvo surenkti. Ir ką sako tarybos ir komisijos pagrindiniai atstovai iš tos streikus? Jie netgi, jie jos nereaguoja toliau tęsianti socialinę politiką jie ir toliau primiktinai tas politikas įgyvendina tą pačią politiką, kuri, kuri ir įstumia žmonės į tą beviltišką situaciją. Šitos politikos rezultatai - rinkos liberalizavimas, uh, Mm, finansinės e, spekulacijos be jokių apribojimų e, įstumė žmonės į tokią padėtį. E, nedarbas, skurdas pasiekė tiesiog jau nebepakeliamą lygį ir socialiniai protestai, aišku, tik tai daug, mm, stiprėja ir daugėja jų. E, ką dabar reikia daryti, kad nutrauktumėm tas, ta, tą politiką, kad imtumėmės gyventi tokią politiką, kuri vertintų darbą ir padėtų kurti darbo vietas? Ponas Paška, ponas komisijos nariai, ponas tarybos pirmininkė, Europos taryba vadovų taryba spalio pabaigoje posėdžiavo Ir visi dabar žvelgia, e, stengiasi taisyti tarybos į nubrėžtą ekonominę politiką, kad kažkaip užsikapstytų. Po Graikijos ir Airijos kitos šalis gali atsidurti sunkiai padėti. Ir akivaizdu, kad vyriausybių vadovai sunkiai yra pajėgus nuspręsti, priimti sprendimą. Ir perduoti patirtį kompetencijas Europos lygių. Kaip tik todėl mes turime diskutuoti apie mūsų bendrą viziją, kad galėtumėm kuo greičiau išeiti iš krizės. Tikrai nereikia nuvertinti tų pastangų, kurias deda vyriausybių atstovai. Jie turi be abejonės mm, atsižvelgti ir Europos interesus. Ponas Bronks. Dėkoju. ES taryba ir toliau kartoja šūkį, kad reikia išvengti bet kokios formos protekcionizmo ir kad būtina siekti konkurencingumo. Globalizmas uh, privedė prie to, kad ES vis sunkiau atremti iš naujai iškylančių valstybių, tokių kaip Kinijos, pažiūrėjau, konkurenciją. Uh, nes ten žmonės dirba vergiškomis sąlygomis, nesilaikoma jokių autorių teisių taisyklių ir žmonės vis dėlto perka pigiausias prekes. Mano supratimu, ES valstybės turėtų apsaugoti pirmiausia savo darbuotojus e, e, ir tapti gebančiomis konkuruoti. Ta daryti svarbu ir individualiai, arba visiems kartu. Ir manyčiau, mes turime e, siekti rezultatų, nes jeigu valiuta patils tam tikrų sunkumų, tai gali atsirasti dar didesnė įtampa, negu e, mes ją matėme iki šiol. Dėkuoju ponui Bronks, ponas Oli kalbės. Pirmininkai, aš norėčiau pakalbėti apie valstybės išlaidų problemą, atsižvelgiant į viso žemynų mastą. Ir man kyla klausimas, ar dabar nėra kaip tik tas momentas, žvelgiant į tos iššūkius, kartu su Europos parlamentais ir Euro, e, nacionaliniais parlamentais, pakalbėti apie bendrą valstybinių įsiskolinimų valdymą. Ponas Alena Masur e, gerai kalbėjo, turime 27 muitinės įstaigas, turime įvairias kitokias po 27 koordinavom įstaigas Europos atskirus tinklus ir panašiai. Taigi aš siūlau tokią mintį. Patikėkime nepriklausomam auditui, atlikti valstybės išlaidų auditą trim lygiais - europiniu, nacionaliniu ir vietiniais lygiais. Ir tada pakal... pradėsime didėją diskusiją, kuriai galėtų vadovauti Europos audito rūmai ir 27 atitinkami audito rūmai kiekvienoje valstybėje narėje. Taip mes pradėtumėm spręsti valstybės skolų valdymą Europos lygių. Pone Benava. Ačiū, ponas pirmininkė. Kolegos, Europos vadovų taryba, Europos taryba priklauso ir nuo to, kokias problemas reikia spręsti krizės akivaizdoje. Ne, nepaka, ne, nepakanka žvelgti į biudžetus, yra struktūrinių neligumų e, ir jie susiję ne tik tai su įsiskolinimais. Mums reikalingos priemonės, kurios būtų sukoncentruotas ir būtų skirtas kitiems krizės aspektams. Uh, ir padėtų juos spręsti. Kitas svarbus klausimas juk yra pensijų reforma. Ar jos turi būti, e, jas reikia atsižvelgti ar ne krizės akivaizdoje. Kalbama apie sisteminius kriterijus, tačiau iš karto įmama kalbėti ir apie įvairiausias išlygas, kurios taip pat turėtų būti taikomos. Ir išimtis. Galiu, galima būtų pateikti ir kitų pavyzdžių, ne, ne, tik, ne, ne tik pensijos reformos. Ir kas dabar nuspręs, kas yra prioritetiniai dalykai, o kas nėra tokie svarbus dalykai. Reikia krizės spręsti sisteminėmis priemonėmis ir jeigu jos yra nusprendžiamas, nereikia kalbėti apie išimtis. Ponas Baftan. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti dėl to, kas buvo pasakyta, kas sakė ponas Van Rampoj ir pirmininkas Baroso. Regis, abu neigia faktą, kad eurozona patiria krizę Ir, sako, ir mes matome, kad dabar tiesiog ta zona gali žlugti. Na, pabuskimgi pagaliau, žmonėms to reikia. Ir mes matome, kad, ne, kad ir čia parlamente yra daug žmonių, kurie pripažįsta, kad dabar pergyvenam didžiausią krizę, visų laikų didžiausią krizę. Turime rimtai tai vertinti. Noriu, pakvies, noriu pak, paklausti pono Rampo ir pono Baroso, koks yra jūsų planas B, taip vadinamasis, nes turite tokį turėti. Uh, E, nes priešingų atveju tikrai atsidursime griuvėsiuose. Pergyvename didžiausią visų laikų krizę, valstybės narės visos jos yra paliestos, supurtytos. Ir dabar pasakykite, ar turite kokį nors atsarginį veiksmų planą, atvinamai planą B. Dėkoju. Madam. Ačiū. Pone Galpelč, prašau. Pone pirmininkė, dėkoju. Ačiū tarybos ir komisijos pirmininkai. Džiugu, kad pensijų reforma buvo taryboje vertinama kaip svarbus žingsnis. Mes turime augimo ir stabilumo paktą, tačiau ne visiems yra numatytos vienodos galimybės. Pavyzdžiui, Vengrija, manyčiau, patirs diskriminaciją, nes pensijų klausimas mums yra labai svarbus, mes apie tai diskutavome e, atsižvelgdami į ES deficitą. Turime įsitikinti, kad nebus jokios diskriminacijos, kad atskiros valstybės narės to nepatirs. Mes turime atsižvelgti į situacijos skirtingumą atskirose valstybėse, į biudžeto situaciją. Šis klausimas turi būti išspręstas. Tai yra gera naujiena. Džiugu, kad tarybos posėdį gruodžio mėnesį šis klausimas yra darbo tvarkiai, tačiau yra svarbu užtikrinti, kad šis klausimas nebus sprendžiamas taip, kad kažkas patirtų dėl to diskriminaciją. Ateitie turime dirbti tinkamai, turime teikti kuo greičiau teisėkuros siūlymus, nes mums reikia kuo greičiau šį klausimą sutvarkyti taip, kad visi iš to gautų naudos. Ačiū, ponė Papadopulos, prašau. Ačiū. Graikija, Airija, Portugalija, Ispanija E, patiria tikrai skaudžias ekonominės krizės pasiekmes. Tai tikra audra prasiūtė ir ne, dar. Tai tik tai pamaitina dar euroskeptikų e, na, pamatus, tačiau mums reikia iš tikrųjų to tikro bendrijos solidarumo, bendros vizijos, pasitikėjimo Europos dinamika. E, ir bet, kok, bet kokiu atveju bendrų koordinuotų veiksmų, kad būtų padaryti struktūriniai pokyčiai šalių lygių ir taip pat ES lygių. Reikia skatinti užimtumą, vystimasi, kurti daugiau darbo vietų, turėti aukšto lygio strategijas. Pirmininkas sako, gal jūs galėtumėte truputėlį lėčiau kalbėti, kad vertėjai spėtų paskui jūs. Kalbėtas atsiprašo. Taigi reikia pagerinti ekonominį valdymą e, ir taip pat užtikrinti skaidrumą to ekonominio valdymo, e, turėti geresnį statistinį mechanizmą krizių valdymo. Europos Sąjungoje ir visa tai turi būti daroma Europos piliečių labui. Krizė visus palėtė, o ne kažkokias atskiras valstybės. Mums reikia bendrijos lygių solidarumo. Pirmininkas dėkoja kalbėtojui. Ponas Maglener. Ačiū, ponė pirmininkas. Eurozona stovi ant žlugimo slengščio, o ponas Barozo, manau, išgyvens šitą uh, žlugimą. Milijonai uh, sukišti į Airiją, Ispaniją ar Portugaliją neleidžia vis tiek jiems konkuruoti su stipriomis Olandijos ir Vokietijos ekonomikomis. E, Graikija štai trečdalis visų visų darbuotojų dirba viešajame sektoriuje. Akivaizdu, kad tas ekonominis e, tsunamis nušluos šią šalį, žmonės ten be, neturi darbo. Ir Airijoje dabar nedarbas siekia 20 procentų. Vėl norima teikti milijardinę pagalbą šioms e, E, šalims, bet tai yra tik tai trumpalaikė injekcija be ilgalaikės naudos. Reikia mm, e, galvoti, ar mes norime remti milijardais e, mokesčių mokėtojų mm, eurų tas šalis. Akivaizdu, kad ne. Reikia atkurti nacionalinę valiutą, Graikijos drachmą, Airijos svarą. Tai yra vienintelis būdas išspręsti šią krizę. Ar tokia alternatyva yra e, aptariama. Ačiū. Ponas Keli dabar. Uh, kadangi esu narys iš Airijos, man labai svarbu sureaguoti, kadangi daug kas kalbėjo apie Airijos ekonomiką situaciją. Prieš keletų metų mes buvome laikomi e, Europinio sėkmės, Europinių sėkmės pavyzdžių, tačiau dabar situacija pasikeitė. Tačiau mes tikrai džiaugiamės parodytą plačią paramą Airijai. Ir iš ties teisingai, ponė Fraš, pasakėte, kad dėl Airijos politikų kvailumo ir trumparegiškumo atsidūrėme tokioje situacijoje, kurie mm, gaudžia bendradarbiavo su kapitalistiniu pasauliu. Tačiau reikia imtis veiksmų ir sukrušti, sukurti e, griežtesnės taisyklės, kad e, ateityje panašia situacija nepasikartotų. Ačiū. Dabar ponas Balčytis, prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbimi komisijos ir tarybos vadovai, iš tikrųjų labai gerai, kad šiandieną mes jau pradedam kalbėti apie labai svarbius dalykus. Tai yra bendrą ateities ekonominį valdymą, ir aš manau neužilgo mes taip pat diskutuosime apie galbūt bendrą mokestinę sistemą taip pat mes matome kokią didelę neigiamą įtaką šiandien daro euro kursas mums sustiprėjęs euro kursas ir daugelis kitų dalykų. šiandien mane nuvylė tai kad prieš pusę metų buvo atliktas bankų testas ir jo rezultatai visiškai nepasitvirtino ir tai rodo kad mes vėl neturime europos sąjunga patikimos informacijos o jeigu mes jos neturime mes negalime išeiti ir surasti būdų iš gana sudėtingos situacijos todėl baigdamas norėčiau palinkėti europos komisijai ateityje žymiai labiau ir aktyviau teikti savo pasiūlymus nes situacija yra sudėtinga kuri reikalaus didžiulių pastangų didžiulių finansinių resursų ir galbūt visiškai kitokio supratimo apie ekonominį finansinį ir kitokią kontrolę. ačiū labai. Ačiū. Naš další řečník je pan Zver. Ponas Zver. Ačiū ponė pirmininkė, e, ponė tarybos pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė. Noriu ir aš trumpam įsitraukti į vykstančias diskusijas. Akivaizdu, kas yra kaltas dėl krizės. Tai tam tikra bankų sektoriaus dalis, kuri neturėdama atsargų stipriai rizikavo bei e, skatino viešai sektorių skolintis bei kūrė vartotojišką visuomenę. Galime išskirti e, dvi alternatyvas. Vieni siekia kuo didesnio solidarumo, padėkite vieni kitiems, o kiti nariai bando apeliuoti į atsakomybę tuo metu, kai ieškome galimybės įveikti krizę. Akivaizdu, jog neteisinga, kad krizės iniciatoriai e, liks nenubausti per nelyg didelio taupumo kritikavimas nėra teisingas. Akivaizdu, kad reikia dėje nutraukė pirmininkas kalbėtoje. O Mr. Petru Luhan, please. Ačiū, ponas Luran. Ačiū, ponas pirmininkė. Pranešimas apie ekonominį valdymą yra naujas žingsnis, kuriant patikimą ekonominę sistemą. Ir rekomendacijos iš to pranešimo sukurti mm, efektyvesnį ekonominį valdymą, rekomendacijos, pagal kurias siūloma sukurti su, susijęti nacionalinės ir viešasias institucijas, kurios pateiktų na, patikimesnė analizė mokesčių srityje, būtent yra tas pagrindas, kuris leis mums turėti skaidrę sistemą Europos lygių. Aš tikrai vertinu tai, kad bus sudaryta galimybė kiekvienai valstybei nariai paaiškinti aiškiai, koks yra pagrindas, kurio jį rėmėsi atlikdama savo analizę, e, vertinant kiekvieną vidinę mokestinę priemonę. Mums reikia metodo, kuris būtų grįstas pasitikėjimu ir tarpusavio pripažinimu. Mums reikia specialių priemonių, kurios užtikrintų ekonominį patikimą valdymą, skaidrų valdymą, kad būtų vykdomas visos diskusijos ir jų metu būtų priimtos priemonės ir aptariamos priemonės priimtos valstybėse narise ir galbūt jos būtų taikomos ES lygių. Dar yra du kalbėtojai, bet e, pirmą suteiksiu žodį Pone Ferreira. Eh, Ačiū, poninas pirmininkė, kad man suteikėte žodį. Bet aš norėjau pasisakyti apie sureaguoti į mano kolegos uh, pastabą mano atžvilgiu. Aš norėjau mėlynos kortelės procedūrą pasinaudoti, bet kad jau suteikėt žodį, tai noriu paprašyti pono Rangel, kad jis mums paaiškintų, kokia yra Jo manimi konkretus skirtumai krizės valdymo sistemose tarp to, ką siūlo komisija ir to, ką siūlo ponė Merkel. Koks čia dabar skirtumas jo yra manimų? Nes pirmasis komisijos siūlymas buvo europinis siūlymas. Jis buvo išmestas iš šiukšlių dėžę, net neaptartas ir neaptartas viešai, kadangi buvo e, pamatyta, kad tai netitinka Vokietijos interesų. Ponas Rangel, jūs norite pasakyti? Labai trumpai aš sakiau, kad be jokios abejonės, nėra, kad nėra abejonės, jog Europos, europinis procesas yra nuolatinių dėrybų procesas tarp institucijų, bet kad komisijos pozicija visą laik buvo bendrijos metodo gynimas ir bendrosios valiutos silpninimas. Bet ponia Ferreira labiau gina nacionalinės politikas, aš taip suprantu. Pirmininkas, ačiū. Ponas Fejo. Ponas pirmininkė, Europos Sąjunga vykdo stipres, gilias reformas. Jos reikalingos, norint kovoti su krize ir jeigu mes norime apginti, išsaugoti bendrą valiutą, kuri turi funkcionuoti remdamasi vieningomis taisyklėmis, bendromis taisyklėmis taikytinomis visoms valstybėms narėms. ES jau priėmė pirmąją poziciją dėl ekonominio valdymo. E, ten skatinamas didesnis bendradarbiavimas tarp 27 valstybių narių. Na, o dėl augimo taip pat imtasi griežtos pozicijos ir dėl uh, augimo ir stabilumo pakto. Yra ginamas solidarumas tarp valstybių ir beje, komisija buvo pirmoji institucija, kuri būtent pabrėžė būtinybę sukurti fondą įvairioms valstybėms narėms, kurios sudaro Europos Sąjungą. Mes toliau bendradarbiausime su komisija ir stengsime veikti, kaip jinai siūlo. Ir beje, mes taip pat norime bendradarbiauti ir su taryba. Šit tie pranešimai, juos reikia aptarti ir mes turime priimti aiškę poziciją dėl jų. Ačiū. Dabar kolegos suteiksiu žodį pirmininkui Baroso. Labai ačiū, ponas pirmininkė, gerbėmiai nariai. Atsakysiu į konkrečius klausimus, taip pat pateiksiu bendrų pastabų po e, šio ryto diskusijų. Pirmiausia, klausimas, kurį iškėlė ponas Šulcas. Jis yra svarbus ir susijęs su airijos streso testu. Noriu pasakyti, kad bendroji e, streso testo metodologija buvo suderinta Europos Sąjungos lygmenių atsižvelgiant į makroekonomikos scenarius. Tačiau šis testas buvo atliktas e, prižiūrint nacionalinėms priežiūros institucijoms. Jis buvo derinamas e, Europos sąjungos lygmenių, tačiau e, e, e, CBS tą darė, o ES šiaip pati neprisėmė atsakomybės. Tai e, sausio mėnesį pasikeis, atsiras e, nauja e, priežiūros sistema iki to laiko ir mes E, taryboje ir parlamente apie tai esame kalbėję. Egzistuoja trys priežiūros institucijos vertybinių popierių, e, bankų ir e, draudikų, taip pat Europos sisteminės rizikos valdyba. Mums reikia nustatyti priemonės, užtikrinti infrastruktūrą, kad galėtume ateityje atlikti įvairius testus, kur kas uh, griežčiau ir nuosekliau. Mes dabar kūrėme tam tikras priemonės, kurių nebuvo prieš krizę. O pereisiu toliau prie kito klausimo. Tai yra jautrus dalykai susijęs su nuolatiniu krizės valdymo mechanizmu. Noriu pasakyti, kad neketinau apie tai kalbėti, bet buvo pateiktas toks klausimas, tai aš turiu ir atsakyti jį vienbalsiai, vienbalsiai, pakartosiu, valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė paprašyti, kad būtų įkurtas toks e, mechanizmas e, nuolatinis intervencijoms atlikti. Ir aš klausiau tarybos, ar yra, nėra pavojaus šį klausimą kelti pernelyg gerai nepasirengus ir nepranešus apie jį bet šis klausimas buvo iškeltas, dėl jo nuspręsta ir mes dabar labai atsakingai turime naudotis juo. Šiandien išsakytos pastabos, kai kurios iš tikrųjų nebuvo mums labai naudingos, nepadės mums. Mes turime dovautis labai griežtomis sąlygomis ir dabar reikia veikti. Mes susidurėme su labai jautriomis pasaulinėmis pasa finansų rinkomis. Kai kurie iš pastebėjimų kartais tarnauja tarsi pranašystės, bando būti pranašystės, bet mes turime galvoti apie šalis, kurios susidūrė su pavojumi ir prašyti, kad jos e, imtųsi visų priemonių, kad užtikrintų finansų ir biudžeto stabilumą. Todėl aš negal, neketinu spekuliuoti apie B planus. Mes kartu su pirmininku Vantrompojum darome savo darbą, diskutuojame įvairius klausimus. E, aptarėme atsakomybę su valstybėmis narėmis ir aš noriu pasakyti, e, kad komisija, kaip jūs, kad pripažinote, visuomet pateikė ambicingus pasiūlymus. Mes pasisakome už ambicingą, veiksmingą e, ekonominę valdysinę Europai. Bet mes taip pat turime būti realistai, negalime žengti toliau, negu kad bendrai sutarta valstybių narių. Nebus naudinga uh, elgtis kitaip, kai yra susitarimas, kuris jau yra savaime pažanga, lyginant su ankstesnė situacija. Jūs žinote, kad e, idealių sprendimų vargu ar būna. Komisija vaidina savo vaidmenį, prašydama kaip galima ambicingesnės ekonominės valdysenos eurozonos stabilumo ir ne tik eurozonos stabilumo. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad šiandien, nes šiandien ne viskas buvo aiškiai pasakyta. Jūs kai kurie sakėte, kad problemos yra eurozonoje, bet ne tik eurozonoje. Euro nėra problema. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad situacija būtų kur kas blogesnė, jeigu mes neturėtume euro. Kai kurie iš jūsų lyg ir pamirštate kad kai kurios šalis nepriklausančios eurozonai išgyvena tokias pat, o gal net ir blogesnės valstybės skolos problemas. E, šalis, kurios net nepriklauso Europos Sąjungai, dabar prašo dėl e, būti priimtos Europos Sąjungą. Paimkite Islandiją, kuri net neturi euro. Taigi euras nėra problemos priežastis ir nei intelektualiai, nei politiškai yra neteisinga, nesažininga sakyti, kad problemos atsirado dėl euro. Tai, ką mes turime padaryti dabar, yra pripažinti situacijos ypatumus eurozonoje, spręsti problemas visų valstybių narių prašyti, priimti įsipareigojimus dirbti kartu tiek e, eurozonos valstybių narių, tiek ne. Turime suvokti, kad egzistuoja bendras interesas ir reikia bendro požiūrio kriziai išspręsti. Mes būtent tą padarysime, komisija aiksimės atsakingai, aišku, E, būsime labai labai ambicingi, bet galiausiai e, gerai, lojaliai bendradarbiausime su visomis institucijomis, įskaitant parlamentą, kaip kad ir darėme, su ministrų taryba ir vadovų taryba. Tai yra svarbi žinia, kurią norime pasiūsti. Dabar rinkos yra labai nervingos ir mes turime uh, būti sutelkti, turime pademonstruoti atsakomybės jausmą ir taip pat pademonstruoti, kad turime bendrą europietišką tikslą. Ačiū. Thank you, least... Ačiū pirmininkui Barosui, o dabar e, pirmininkas Van Rompoj. <laughs> Pirmininkė, mėly kolegos, tik buvo tiek komisijos pirmininko, tiek mano analizėse e, apie tai kalbama ir panašius um, mane apkaltino, kad dainuoju tą dainelę, kad viskas gerai, e, Markyzė. Iš tikrųjų, tai pirmą kartą mano karjeroje, kuomet taip ir tokie kaltinimai. Mes tikrai gyvename sunku laikotarpį krizėje. Ir iš tikrųjų, kai tokie yra pasisakymai visiškai iškritę iš konteksto, aš turiu pasakyti, aš esu labai atsargus. Yra per daug visokių pareiškimų, labai um, provokuojančių, uždegančių. Um, pareiškimų ES. Iš tikrųjų, dabar nėra metas vėl kartoti iš tikrųjų krizė yra labai gili, dabar nebelaikas kartuot pareiškimus, reikia perėti prie veiksmų. Ir daug kas iš jūsų kalbėjote apie tai, kad reikia pasimokyti iš patirties. Prancūziška patarlė sako, kad mūsų darbai kalba apie mus. Uh, Aš tikrai, kai pradėjau dirbti šiuose pareigose, buvo stabilumo ir augimo aktas kurį mes šiek tiek sušvelnam prieš keliarius metus ir kurio netaikėme. Kuomet pradėjau dirbti šiuose pareigose, įsigaliojo Lisabono sutartis, kuri numato tam tikras procedūras tarp kitų ir dėl sankcijų, tarp kitų ir dėl sprendimų, kurie turi būti priimti, kuomet valstybė turi pernelik didelį deficitą. Čia taryba sprendžia pagal Lisabono sutartį. Kai pradėjau dirbti šiose pareigose, nebuvo krizės mechanizmo. Turėjome visą tą situaciją spręsti, imtis priemonių. Taigi sustiprinome stabilumo ir augimo akt, paktą ir pirmą kartą įvedėme uh, makroekonominės priežiūros sistemą. Galiu Jūs patikinti, kad jeigu būtumėm turėję tokį mechanizmą vos prieš keliarius metus, problemos, kurias matome kai kuriuose valstybėse narėse, nebūtų iš viso atsiradusios. O neturėtumėm nekilnojamo turto burlo, burbulo, neturėtumėm problemų dėl kai kurių valstybių narių konkurencingumo. Dabar bus įdėkta tokia naujovė, tokia inovacija, visiškai pasimokant iš krizės pamokų. Dabar dėl Lisabono sutarties. Mes ją pakeisime, jeigu yra tokie ketinimai tam, kad būtų sukurtas juridinis pagrindas dėl, um, to, dėl kai kurių konstitucinių teismų, dėl kai kurių krizės mechanizmų nuolatinio krizės valdymo mechanizmo. Mes pradėsime plačias diskusijas dėl institucijų, kurios dabartinėme kontekste mūsų neveda niekur ir kurios dar mus labiau nutolins nuo mūsų darbo, kuris yra reikalingas sprendžiant krizę. Nėra, e, nebuvo krizės mechanizmo kuomet susidūrėme su Graikijos problema. Mes turėjome išrasti naują mechanizmą, nes tuomet tokio nebuvo. Taip pat, mm, kuomet buvo prit, e, numatyti 750 milijardų, reikėjo kūrybiškai interpretuoti Lisabono sutartį tam, kad būtų galima ją pritaikyti. Taigi mes iš tikrųjų pasimokėme visko, ko tik tai galėjome iš krizės Ir kaip jau sakiau, mūsų darbai kalba apie mus. Ir stabilumo paktas buvo silpnas, netaikomas, nebuvo nieko dėl makroekonominės priežiūros numatyta, nebuvo krizės mechanizmo mūsų valstybės narės, ar jos ėmėsi savo atsakomybės. Daugelis iš jų prisėmė joms tenkančią atsakomybę ir ėmėsi tikrai tokių reformų, kurios buvo visiškai prieš visuomenės nuomonę. Tai yra buvo reformos, kurios buvo labai drąsios ir ne vien tik tai tose valstybėse, kur yra įtampa, bet taip pat ir kitose valstybėse. Mes prisimame mums tenkančią atsakomybę. Mėly kolegos, neapsigaudinėkime mitais, nes dažnai a, man susidaro tokia, toks įspūdis, kad a, galbūt sakoma, kad per nelik daug valstybės narės viską valdo. Neapsigaudinėkime tokiais mitais. Iš tikrųjų, kai kas kalba apie, ne tik apie Airiją, bet ir apie Portugaliją. Ir čia leiskite man pacituoti skaičius. Valstybės deficitas 9,3. 7 Praeitais metais bus 7,3 2010 ir 4,6 2011 metais. Iš tikrųjų, nebeina kalba apie nekilnojamo turto krizę, burbulą. Fin, jos finansinis sektorius nėra pernelyg iškeltas palyginti su valstybės lygiu. Bankai nėra pernelyg daug kapitalizuoti. Bet neapsigaukime, iš tikrųjų, jeigu yra kažkoks užkrečiamasis mechanizmas, tai jis yra paremtas neracionaliais debatais, ne ekonomikos situacija. Neapsigaukime. Ir jeigu Ir jeigu eina kalba apie institucijų bendarbiavimą, galiu pasakyti, kad viskas, kas turi būti padaryta iš pirmininkų pusės, iš pirmininkaušios valstybės pusės, viskas yra daroma. Susitarimą patvirtino Europos komisijos atsakingi pareigūnai, darbo grupės visi nariai ir dėl nuolatinio krizės mechanizmo. Uh, yra dirbama labai vieningai. Esu tikras, kad tą dvasę mes e, vėl matysime, kuomet bus e, derinamas 2011 metų biudžetas. Aš tai galiu apgailestauti, kad kol kas nėra dėl to susitarta. Tačiau noriu išsakyti dar vieną pastabą. Jūs visi esate Europos parlamento e, nariai, kurie priklausote viena ar kitai politiniai šeimai. Turiu konstatuoti, kad e, tam tikrais momentais e, skirtumai būna labai ryškus tarp to, ką aš girdžiu Europos vadovų taryboje iš įvairių partijų ministrų pirmininkų ir to, ką aš girdžiu čia šioje um, plenarnių posėdžių salėje iš tos pačios šeimos parlamentarų. Aišku, galbūt ne visuomet e, privalai laikytis e, savo partijos linijos, kartais ir aš pats esu konfrontavęs su bendraja linija, tačiau kai eina kalba apie bendarbiavimą tarp institucijų, aš reikalauju labai daug ir aš darau visą tai, kas yra įmanoma, kad bendradarbiavimas būtų. Taigi labai svarbu bendradarbiauti visais politiniais lygmenimis, kad pozicijos būtų nuoseklesnės nei kad šiandien. Pritariu tiems, kurie sako, kad yra griežtumo priemonių politika, bet kad iš situacijos neišbrisime vien tik tai griežtomis priemonėmis. Tas tiesa, tačiau reikia perėti ir tą etapą. Jeigu būtumėm buvę atsargesni tiek makroekonominių lygmenių, tiek biudžeto lygmenių, aišku, šiandien nebūtume tokioje situacijoje, kokioje esame. Tačiau Reikia kalbėti ir apie pozityvę politiką, augimo, darbo vietų kūrimo politiką. Nežiūrint visų neigiamų elementų, turiu pasakyti, kad ekonomikos augimas Europoje po maždaug 11 metų kritimo atsigavo. Ir kitomis progomis parlamente pasakiau, atsiprašau, po 11 mėnesių kritimo atsigavo mes atga, at, atgavome pozityvų augimą po 11 mėnesių nuo to momento, kai kilo krizė. Šiais metais turėsime maždaug pusantro procento vidutinio augimo lygį. Kai kuriuose valstybėse, kur gal nėra tokių didelių problemų, augimas bus maždaug 2 procentų, kai kuriuose galbūt netgi 3-3,5 procentų augimas. Vidutiniškai Europoje užimtumas vėl auks nuo 2011 metų. Aišku, nedarbas kol kas yra pernelyg aukštas, tačiau labai džiaugiuosi, kad palyginus su tuo, kas buvo prieš pusmetį, mūsų augimo prognozijas dabar yra daug didesnės ir mes galvojame, kad iš tikrųjų augimas yra e, didesnės pusiausviros. Ir čia jau aišku, kad viskas yra paremta ne vien tik tai ekonomikos augin, e, gaivinimo programa, eksportų ar panašiai, bet tai yra ir, ekspo, tai yra ir augimas, kuris skatina vidaus vartojimas. Tai rodo, kad nežiūrint visų tų problemų, kurias mes žinome, kurios yra kai kuriuose valstybėse narėse, aš esu tikras, kad mes ir dar kartą